2004 metų revoliucija atspindėjo liaudies valią. Ir tų e, siekimų įgyvenimas yra e, pats geriausias e, įrodymas, kad iš tikrųjų taip yra. Ačiū dabar Klaras Kabobinska, dvi minutės.